bes principų pažeidimų. Pirmiausia, žodis autoriai, poniai Marijai Šaka. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Per uh, Egipto santykių krikščionių Kalėdas įvyko sausio 6 dieną išpolis krikščionių bendruomenė, taip pat būtų ir kitų tokių išpolių, kurie rodo, jog mažamų teisės negerbiamas Egipte. Ir kiekvien, visi religijos ir tikėjimo laisvė yra universali etninė ir religinė įvairovė yra svarbi visuomenės gyvenimo dalis Ir Egipto visuomenė tokia laisvė negarantuota. Ir laisva visuomenė bus pasiekta tik tais tuomet, jeigu konstitucijoje bus įtvirtinta tikėjimo ir valstybės atskirimas, o taip pat tai bus daroma ir visame valstybės gyvenime. Na, o dabar Egipte per pastaruosius 28 metus to nematėme. Ir laisvė yra didžia, geriausias vaistas prieš ekstremizmą. Ir manome, kad laisvė ir tolerancija būtų geriausias būdas Egipto vyriausybei išspręsti, išspręsti įtampą. Ir aktyvistai vykstantis į pietų Egiptą, aukštutinį Egiptą, į Naham, Hamalį miestą, buvo, kurie ten jie ketino išreikšti savo užuojautą nukentėjus ir žuvusių šeimoms, buvo sulaikyti. Uh, Taip pat Egipte yra pažeidžiamas piliečių teisės į laisvą minties reiškimą ir žmonės yra traktuojami kaip nusikalteliai vien dėl to, kad jie bandė išreikšti solidarumą ir užuojautą e, nukentėjus ir žuvusių šeimoms. Nuo 2008 metų uh, Egipte atidarytas neregi, uždraustas neregistruotas telefono linijos. Tačiau norint pradėti naudotis internetu, reikia nurodyti savo adresą ir telefoną. Ir tai reiškia, kad yra kontroliuojami interneto naudotojai. O be vyriausybės leidimo pateikiant tam tikrą informaciją internete gali grėsti kalėjimo ka, kalėjimas. Taigi minties laisvė Egipte toli gražu negarantuota. Na, o juk kiekvienas asmuo turi teisę reikšti savo nuomonę, pavyzdžiui, publikuodamas informaciją ar vaizdinę informaciją internete. Taigi raginu Egipto vyriausybę panaikinti ypatingos padėtis įstatymus, kurie apriboja tikėjimo bei minties laisvę ir atitinkami įstatymai neturėtų būti panaudoti visuomenės priespaudai bei minties ir žodžio laisvės uh, ribojimui. Na, o Egipto konstitucija yra užtikrintas visų teisininkų laisvės savo profesijos vykdymas. Dėkuoju, ponė Šakė. Žodis ponui Pravera dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, mano rezoliucijos projektas yra susijęs su tam tikrais tragiškais įvykiais Egipte bei kitose šalise, kaip pavyzdžiui vakar Nigerijoje. Norėčiau atkreipti parlamentai dėmesį į tai, kad e, kai kuriuose valstybėse padėtis vis prastė artėja ir vis daugėja žiaurių išpolių prieš krikščionių bendruomenės. Egipto vyriausybė pažadėjo, jog šio išpolio sumanytojai bus nuteisti. Ta, tačiau ne tai yra problema. Problema yra tai, kad kiekvienais metais e, pasaulyje yra nužudomi šimtai krikščionių - Nigerijoje, Vietname, Kinijoje ir kitur. Ir visur žmonės yra persikimi dėl jų tikėjimo. Tokių išpolių vis daugėjo ir neturėtume išlikti lebejingi, neturėtume tylėti, turėtume imtis veiksmų tam, kad būtų kovojama su vis labiau plintančiu religinės neapykatos klimatu turėtume skatinti toleranciją kaip vaistą prieš šimmečius trukusius religinius karus tarp krikščionių ir musulmonų. Čia net neminėsiu holokausto. Na ir svarbu, kad būtų peržiūrėti nacionalinimai įstatymai ir būtų uh, panaikintos nuostatos nukreiptos prieš krikščionis bei kitus, kitas religinės mažumas. Ir manau, kad čia nevyriausybinių organizacijų darbas būtų labai prasmingas. Tačiau net ir tose šalyse, kuriuose užtikrinta tikėjimo laisvė, reikia pasižiūrėti, ar ji tikrai vykdoma. Taigi, naudodamasis progą, siūlau parengti pranešimą parlamente dėl tikėjimo laisvės užtikrinimo pasaulyje. Ir dabar vieną minutę ponui Mario Mauro. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šioje rezoliucijoje kalbama tikėjimo laisvė. Tai yra, ten nekalbama apie kryžiaus žygį dėl tapatybės, etinė priklausomybė ir panašiai. Tiesiog tenka konstatuoti, kad dėl tikėjimo Jėzų Kristų, dėl kitokių tikėjimo praaiškų žmonės užpuolami. Na ir atrodo, kad egzistuoja Egipte problema dėl tikėjimo laisvės išpažinimo. Ir manau, kad tarptautinėje bendruomenėje turime atvirai tai kalbėti. Ir todėl raginame komisiją ir tarybą ir ypač ypatingąją galioti neusinio ir saugumo klausimais. Ypač daug dėmesio skirti krikščionių bendruomenės apsaugai tam, kad e, būtų pradėtas dialogas, kuriame būtų kalbama apie tolerancijos tarp religinių bendruomenių skatinimą, tam, kad ateitie būtų išvengta tokių išpolių ir nelaimių. Ir dabar žodis ponė Vernik Dekais ir dvi minutės. Sakysi pas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai, kas įvyko Egipte, iš tikrųjų galėjo nutikti ir kur nors kitur. Pravažiavo automobilis e, palei koptų bažnyčią, e, buvo susišaudimas ir šeši žmonės mirė. Egipto vyriausybė iš karto reagavo, prokuroras tris kaltininkus e, nusprendė nuteisti dėl tyčinio nužudimo. Malazijoje musulmonai ir krikščionys tarpusavyje nesutarė ir krikščionys neretai užpuolami. Tačiau tokie dalykai neretai vyksta ir Europoje dėje. Ne visur yra gerbiama e, teisė e, reikšti laisvai savo religinius įsitikinimus ir tikintieji nukenčia nesvarbu, kur jie yra. Jie kenčia nuo smurto prieš juos dėl religinių įsitikinimų tiek vyrai, tiek moteris visame pasaulyje yra persekiojami. Visiškai remiu šią rezoliuciją. E, tai yra skatinimas, tai yra prašymas e, didesniai tolerancijai, o nestigmatizavimui. Ir, bet vis dėlto reiktų priminti, kad Egiptas yra už žodžio laisvę ir tai yra geriausios sąlygos e, tam, kad kiekvienas žmogus galėtų laisvai reikšti savo religinius įsitikinimus ir nuomonę. Tai yra tai, kas labiausiai apsaugo um, žmonės ir skatina dialogą dėl žmogaus teisų. Ačiū poniai Dekaiser. Dabar vienai minutiai žodis ponui Legutko. Mr. President, Madam Commissioner, the information. Pirmininkė, ponia komisarė. Uh, Informacija apie smurtą prieš krikščionis Egipte bei Malazijoje yra tik tai aisbergo viršūnė. Aš norėčiau paliesti tris klausimus. Pirmiausiai, krikščionis tampa smurto aukomis daugelie pasaulio šalių, ne tik šiuose dviejose. Antra, krikščionis tapo na, vienintelė ir matyt labiausiai persiekėjama E, religinė grupė pasaulyje ir skaičiai yra stulbinantis, tiesiog mes kalbame jau apie milijonus persekiam žmonių, ne tik apie šimtus ar tūkstančius. Dar vienas dalykas e, - Europos visuomenės, vyriausybių, pačios Europos Sąjungos reakcija kol kas yra iš tikrųjų netenkinanti e, politiškai korektiška, nedrasi, drovi arba iš viso jokios reakcijos mes turėtumėm e, aiškiau pasakyti, kad tie, e, kurie persikė krikščionis, neturėtų jaustis, lyg tai daro su mūsų tyliu pritarimu. Ačiū toliau. Žodis, ponė Hautala. Minutė su pusė. Ačiū pirmininkė. Ne. Iš tikrųjų. E, liūdna, kad tiek daug konfliktų pasaulyje E, vyksta religinių pagrindų. Ir šiame kontekste man belieka tik tai pasakyti, kad yra daug įvairių fundamentalizmo tendencijų pasaulyje. Ir e, musulmonų tikėjimas ir kai kurios agresyvios krikščionybės formos, galbūt budizmas išvengia tokio fundamentalistinių pažiūrų. Tačiau tai beveik išimtis. Uh, E, labai svarbu, kad ES reaguotų, kada vyksta tokie smurtiniai proveržiai, e, smurtiniai konfliktai. E, pavyzdžiui, vakar mes išgirdome, kad 33 žmogaus teisų aktyvistai buvo areštuoti. Už tai, kad jie palaikė krikščionis koptus, kurie mm, minimi šioje rezoliucijoje. Aš norėčiau Egipto valdžios institucijom uh, E, pasakyti, kad e, iš tikrųjų e, neturėtų būti užkėtama galimybė žmonėms ginti vieniems kitus ir mes turėtumėm pareikalauti, kad šie žmonės būtų besalgiškai paleisti. Be abejo, tai kas įvyko šioje situacijoje, buvo tai, kad čia 33 žmogus nesigynėjai buvo iš tikrųjų, su jais buvo elgiamas nežmoniškai sulaikymo metu, Ir aš labai tikiuosi, kad e, ateitie parlamentas visada deramai atkreips dėmesį į įvairias problemas susijusius ne tik su krikščionių tikėjimu, bet ir su daugeliu kitų religijų problemas. Kągi dabar periname prie politinių frakcijų, pirmiausiai EPP. Pone pirmininkė, Tunisas, Egiptas ir Malaisija yra plačios tolerancijos šalis. Valstybių šių įkūrėjai yra už šias vertybės ir taip pat dėl to šios vyriausybės, šių šalių vyriausybės turi ir toliau tęsti kovą su antikrikščionišku ekstremizmu. O mes kaip europiečiai kur dauguma krikščionių šiame žemynė, turime be abejo išreikšti savo paramą krikščionims visame pasaulyje, nes kas tą daugiau padarys, jeigu ne mes. Bet be abejo, religinė laisvė turi būti garantuojama ir norėčiau padėkoti Malazijos karaliui ir taip pat premjerui už tai, kad dar sausio 9 dieną jie aiškiai išreiškė savo poziciją. Tikimės, kad kovoje prieš religinę netoleranciją jiems pasiseks, nes šiuose e, šalyse ta netolerancija plačiai išsikerojusi. Mes Tunisą ir Malaziją vertiname kaip šalis partneris, tačiau vis dėlto turime patarti ir griežtą žodį, kuomet kalbam apie žmogaus teisų pažeidimus. Ačiū ponui Poselt ir dabar ECR frakcijos vardu minutė žodis ponui Vandalin. Pone pirmininkė, esminė žmogaus teisų dalis yra religinė laisvė, tačiau turime konstatuoti, kad krikščionis daugelie šalių susiduria su sunkumais ten, kur e, musulmonų yra dauguma ir be kita ko tas pasakytina ir apie Egiptą. Tiek krikščionis protestantai, tiek e, koptai, taip pat ir žydai yra diskriminuojami ir musulmonai, kurie persiverčia į krikščionybę, taip pat yra engiami. Tai atsispindi e, taip pat ir dokumentuose, net ir po persivertimo vis dėlto rašoma, kad tie žmonės yra musulmonai. Jau daugiau negu šimtas e, išpolių yra užfiksuota, daugiau negu tūkstantį aukų e, galime suskaičiuoti. Aišku, buvo suimti trys asmenys, tačiau iš esmės yra ir toliau toleruojamas smurtas prieš krikščionis. Tad norėčiau paraginti komisiją tiesiogiai užmėgsti kontaktą su Egiptu, kad vyriausybė pagaliau eitų kitų, te, kitų kelių. O jeigu ji to nedarys, tuomet tai turi turėti pasiekmių, kalbant apie mūsų dvišalius santykius su Egiptu. Ačiū. Ačiū, ponė Vandalin. Ir dabar GUE kairiųjų frakcijos vardu. Minutę kalbės ponas Higgins. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi, visi, kuriems yra svarbus demokratinės teisės ir tikimo laisvė, pasmerk šios išpolius tiek Egipte, tiek išpolius ir Malazijoje prie krikščioniškės bažnyčios. Tikrai verčia susirūpinti, kad ir pačioje Europoje vis daugėja e, išpolių prieš religinės mažumas. Tai lygiai taip pat smerkėme. Ir tiesą sakant, daugelis elitų e, bandė engti religinės mažumas ir, sakyčiau, kalta ir vyriaus, Malazijos vyriausybė, pas, nors ji, ji riboja tikėjimo laisvę, nors yra įsipareigojusi užtikrinti tikėjimo laisvę, nežiūrint to, jog Malazijoje gyventi dauguma yra musulmonai. Taip pat ir Malazija yra didelių ekonominių skirtumų, Tai yra unikali Pietričio Azijos šalis ir, ir dažnai, pavyzdžiui, profsąjungų laisvės yra labai ribojimas, o Egipte ir Malazijoje religinė nei apribojimai ne vienintelė yra ir kitokių. Dėkuoju. Dėkuoju, ponai Higginsui frakcijai nepriklausantis e, narys ponas Vandarstop. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Niderlanduose vyko baisus, baisus politinis procesas ir tas asmuo yra persikimas vien todėl, kad jis išreiškia savo nuomonę. Jį persikėjo, kai rysis elitas, nes jis perspėjo Europą dėl fašistinės islamiškos ideologijos pavojų. Ir tokia ideologija kelia grėsmę krikščioniškai judėjiškai kultūrai. Mes neturime leisti, kad mus užplūstų islamizavimo banga. Tai, kas vyksta Egipte, tai, kas vyksta Malazijoje, tai, kas įvyko e, šią savaitę Nigerijoje, tai yra um, netolerantiško islamistinio judėjimo pasiekmes. Kitų religinių bendruomenių žmonės yra žudomi. Tai, kas vyksta Egipte, Nigerijoje ir Malazijoje, nėra pavieniai įveikiai, tai yra ideologijos uh, išdava. Neturėtume leisti, kad, kad tokie įvykiai ateitų ir Europą. Turime kovoti už laisvės, turime kovoti už Europos islamizavimą. Dėkoju kolegai Vanderstop, suteiksiu žodį kitiems kalbėtėms vieną minutę, ponai Kasmarek. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai. Čia parlamente mes neretai kalbame apie vairias fobijas, kaip pavyzdžiui homofobija ir kitas. Tačiau, tiesą sakant, yra ir daugiau fobijų, pavyzdžiui, e, krikš, baimė krik, krikščio, krikščionių fobija. Ir tai turi neigiamų, netgi tragiškų socialinių pasiekmių. Todėl turime skirti dėmesio visiems žmonių gaus teisų pažydimo atvejams Europoje. Ir mes turime ginti be kita ko ir krikščionis, ne vien tik kitų tikėjimų atstovus, nes tikėjimo laisvė yra viena iš ES vertybių. Todėl turime ir toliau smerkti bet kokias agresijos ar netolerancijos e, kunigų atžvilgių apraiškas. Smurtas yra smerktinas ir turime jam pasipriešinti. Dėkoju ponui Kašmarikui ir dabar pona Šimanskis vieną minutę. Dėkoju ponės ir ponai ir tikėjimo laisvė yra laisvė, kuri įtraukta į tarptautinės konvencijos, kurios buvo pasirašytos jau 50 metų, tačiau matėme, kad religinė neapykanta neretai prieš krikščionius egzistuoja. Jeigu anksčiau komunistai nekentė krikščionių, tai dabar islamistai tai daro. Ir Malazija radikalių musulmonų daromas spaudimas verčia vyriausybę riboti krikščionių teisės. ES tai turi smerkti ir mes turime bandyti pasipriešinti šiai krikščionybės fobijai, kuri yra daugelio išpolių prieš krikščionių bendruomenės pagrindas. Taigi norėčiau paklausti, kodėl mes negalvojame tokie apie daugiau veiksmų šios rytyje. Dėkuoju ponui Šimanski ir dabar žodis ponui Sonikui vieną minutę. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami parlamento nariai. Aš norėčiau pritartim tam, ką sakė ponas Provera. Tai yra, kad reikėtų parengti pranešimą skirtą tikėjimo laisvėj pasaulyje. Norėčiau priminti, kad praeitą kadenciją aš pats ir ponas Narau kaip tik ir buvome siūlę parengti pranešimą skirtą krikščionių persikėjimui tose šalyse, kur krikščionis yra mažumas. Tačiau atitinkami parlamento organai nepalaikė šios minties. Na ir kai kalbame apie mūsų šios dienos rezoliuciją, tai joje reikėtų labai konkrečiai įvertinti tam tikrus dalykus ir turėtume reaguoti prieš šio, šios išpolius, prieš krikščionis ir žmogaus teisų pažeidimus. Aš labai susidomėjęs perskaičiu uh, ponui Buzekui skirtą raštą, kurį išsiuntė Egipto vyriausybė. Tame rašte buvo teigiama, kad koptai bus apsaugoti, tačiau tuo kažkaip negaliu patikėti. Dėkoju poniai Stanikui, ponas Černečkis. Ket... Viena minutė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai mes čia turėtume neapsiriboti vien tik tais Egiptu ir Malaziją, reikia prisiminti ir Sudaną, Nigeriją ir kitas Afrikos šalis, o taip pat ir kai kurias Azijos šalis, o taip tikras visuomenės, kuriuose uh, e, krikščionis traktuojami kaip priešai ar nepageidautini. Labai e, tvirt, atvirai turime įverdinti, kad mes nebandome spręsti problemas, mes bandome jas išvengti. Uh, O problema egzistuoja. Mes Europoje uh, turime senas krikščionybės tradicijas, turėtume kalbėti vienu balsu. Praeitą kadenciją mes nusikaltame nepakankamai skirdami dėmesį krikščionių apsaugai. Prieš keltą savaičių mes pasmerkėme išpolius prieš musulmonų bendruomenės uh, Kinijoje, tačiau kai kurios politinės frakcijas buvo prieš pakeitimus, kuriuose buvo nurodyta, kad Kinija diskriminuojamas ir krikščionių religinės bendruomenės. Taigi mes negalime ginti vienų tikėjimo bendruomenių, o kitas palikti neapgintas. Dėkuoju pona Černecki, pona Korhola. Vieną mintę. Pone pirmininkė, mes esame susirūpinę dėl išpolių prieš krikščionis Malazijoje ir Tunise. Kas dėl Malazijos, tai pirmiausia norėčiau pasakyti, kad išpoliai prieš bažnyčias yra tikrai baisus. Paprastai galvojame, kad tai yra tolerantiška valstybė. Na, bet kita vertus reikėtų taip pat pabrėžti ir musulmoniškų nevyriausybinio organizacijų puikų darbą už daugiau, už tolimesnę tolerancijos plėtrą, nes buvo paraginta e, atkreipti dėmesį į tai, kad krikščionys vis dėlto yra persekiojami ir situaciją reikia keisti. Mes kol kas savo rezoliuciją per mažai atkreipiame dėmesį į teigiamus dalykus. Aš manyčiau, kad reikėtų taip pat padėkoti už tai, kad vietiniai žmonės vis dėlto stengiasi dėl tolerancijos. Ir dar turi, aišku, šis tas įvykti, bet tiesiog tie žmonės, kurie vis dėlto stengiasi, turėtų būti remiami. Ačiū. Ir dabar pon, ponas Bodys, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šie veiksmai fanatiškų nusikaltelių prieš krikščionis negali, aišku, būti primesti visai tautai ir jos vyriausybės. Tai būtų neteisinga. Kaltinti Egiptą ar egiptiečius už tokias žiaures žudinės būtų neteisinga. Nusikalteliai yra vieni. Ir negalime to painioti su visos valstybės politika ir negalime painioti fanatikų su visa tauta, su visa valstybės bendruomenė. Jeigu norime imtis veiksmų ir, ir ištaisyti padėtį tarp koptų krikščionių ir musulmonų, tai iš esmės tik ekstremistam duosime pavyzdį. Ir jie ir toliau, ko gero, veiks taip, kaip ir veikia. Ačiū. Dabar ponas Tokės. Pirminkė, mėly kolegos. akik a karácsony ünnepén Naggahamá. Prieš keletą dienų Egipto įstaigos suėmė kai kuriuos žmogaus teisų gynėjus. Šie žmonės vyko buvo pakeliui į, į vietą, kur norėjo apginti koptų krikščionis ir toje vietoje, kur buvo per kalėdas nužudyta keletas krikščionių. Dabar stengiamasi smurtą prieš koptų krikščionis šiek tiek sumažinti, tačiau tuo pat metu vis dėlto yra užkertamas kelias um, pačių savęs gynybai tų um, mažumų. Mes žinome, kad krikščionis vis dėlto yra beveik pirmykščiai Egipto gyventojai, jau gyvena ten pusantro tūkstančio metų ir visą tą laiką jaučiasi engiami. Todėl Europos bendruomenė ryštingai ir vienareikšmiškai turi pasisakyti už šių žmonių apsaugą. Ačiū ponui Tokės. Mėly kolegos, pasižymėjau aštuonis narius prašančius žodžio pagal keštai procedūrą, tačiau turėsime 12 val. balsuoti. Tad žodis teiksiu tik keturiems iš jūsų, kalbės po vieną narį iš kiekvienos frakcijos. Dabar minutė į žodis poniai Savorska. Ďakujem, že sa tu znovu upozorňuje na porušovanie slobody výsledky. Norėčiau pareikšti e, savo padėką už tai, kad yra atkreipiamas dėmesys į religinės laisvės engimą e, šiuose šalyse. E, tai buvo padaryta 2007 ir 2008 metais. Iš tiesų kyla klausimas dėl ES nuseklios pozicijos tokių įvykių atvejais iš tiesų yra šalių, kur krikščionys labai sudėtingomis sąlygomis gyvena, jie yra išvėjami iš savo namų, sumušami, engiami, neleidžiama jiems lankytis savo valstybėse ir tai vyksta tiek Kinijoje, tiek Pakistane, tiek daugelie kitų valstybių. Krikščionys dažnai yra persekiojami ekstremistinių um, grupuočių ir tai yra pavojus keliamas tiek vietos krikščionims, tiek krikščionims apskritai, tad norėčiau e, visus paraginti e, prisidėti prie geresnio dialogo, plėtoti religinę laisvę ir toleranciją. Ačiū, poniai Savorskai. Ir dabar minutė. Pirmininkė, mane labai neramina situacija Egipte, kadangi E, jinai susijusi su istorinėmis, etinėmis ir kitokiamis e, problemomis. E, krikščionis koptai yra labai svarbi Egipto mažuma. Apie 10 procentų tai yra apie 8 milijonai žmonių yra krikščionis koptai. Ir jie didžiuojasi savo padėtimi, didžiuojasi to, kad jie išlaikė rytų krikščionybės tradiciją. Ir dėl to tas išpolis e, gruodį buvo iš tikrųjų labai ryškus smurto prasiveršimas, planuotas smurto prasiveršimas. E, moteris, šiandien beje, buvo verčiamos keisti savo religinius sustikinimus, jos buvo išprivartautos ir taip toliau. Tai yra labai prastas pavyzdys kitom šalim kurios taip pat gali, kuris taip pat gali pasipilti panašaus smurto proveržį. Dėl to labai svarbu, kad būtų užtikrintas e, geras dialogas tarp įvairių religijų. Ačiū, ponė Repo, toliau ponas Vaigal. Pirmininkė. Kai nužudomi žmonės, ypatingai jeigu žudomi žmonės religinių įsitikinimų pagrindu, mes uh, tarsi prandame žadą. Kita vertus reikia smerkti tokius uh, incidentus ir to nepakaktų. Kit, bet to šitas incidentas atimuose rytuose uh, apskritai atrodo atspindi bendrą situaciją, nepakankamą pagarbą religiniai laisviai, nepakankamą pagarbą tiems, kas melžiasi kitiems dievams. Uh, Religinė tolerancija daugeliu būdų yra pažeidinėjama Ir dėl to Aldek, be kitų politinių frakcijų, yra pasiūliusi, kad e, e, šie klausimai, e, tai yra Egipto situacija ir Malazijos situacija, turėtų būti nagrinėjami atskirai mes tada už tai pasisakome, nes Egiptas iš tikrųjų nėra toks jau religinės netolerancijos akivaizdus pavyzdys, sakyčiau, veikiau priešingai. Pane Talent, vieną minutę islamo šalise, e, sakyčiau, apskaitai auga džihado, e, militaristų, džihado teroristų judėjimo e, jėga. Ir išpoliai prieš krikščioniškas bažnyčias. Koptai krikščionis yra viena iš seniausių krikščionybės atšakų ir jų lyderiai Londone su manim taip pat susisiekė ir pasakė, kad uh, E, musulmonų bendruomenė stiprina spaudimą ir situacija labai blogėja Egipte. Mes taip pat matome panašią situaciją Irake su sirais krikščionėmis, e, taip pat Pakistane ir kai kurios kitose valstybėse, netgi Malazijoje. Man atrodo, kad mūsų rūmai pernelyg ilgai ignoravo krikščionių teisės Europoje bei kitose pasaulio dalyse. E, ir atėjo metas juos apginti, taigi mes sveikiname šią rezoliuciją. Ačiū, Pantana. Toliau. Vienai minutį ponas Patin. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Krikščionių persikėjimas, taip pat kaip ir kitų religinių mažumų e, persikėjimas e, stiprėja islam pasaulyje. Krikščionis, kurie gyveno tradiciškai tokiuose šalise kaip e, Egiptas ar kitos turžemio jūros šalis, ten, kurie gyveno porą tūkstančių metų, dabar vis stipriau, vis aktyviau persikėjami. Tai yra rezultatas e, augančios, netolerantiškos islamiškos e, ideologijos, e, savoškai islamo fašizmo tiek krikščionių mažuma, tiek kitos mažumos patiria daug daugiau smurto, negu iš tikrųjų žiniasklaida apie tai skelbia pasaulyje. E, žiniasklaidos vaidmo būtų ne tik tai komentuoti patį faktą, kad tai įvyko, bet reikėtų paaiškinti ir kur yra šaknys, kodėl, fanati, kodėl musulmonai fanatikai e, e, imasi tokios smurto. Demokratinės vyriausybės visame pasaulyje turėtų sukurti maksimalų diplomatinį spaudimą tam, kad toks netolerantiškas persikėjimas būtų baigtas. Ačiū, ponia Betin. Dabar žodis komisarį Krojas. Pane pirmininkė, gerbiami e, parlamentarai. E, be abejo, komisija yra giliai e, šokiruota įvykių nagamadiją, e, tų žudinių, kurias patyrėm, e, koptai krikščionis, e, tai kad žuvo šeši krikščionis ir taip pat musulmonas policininkas patekęs susišaudimą. E, Be abejo, mes pasakytumėm, kad valdžios institucijos e, imtųsi skubių veiksmų e, surasti ir suimti tuos, kas vykdė šitą žiaurų nusikaltimą. Pirmininkė, e, įvykių detalus ištyrimas ir bausmės nusikaltelėms parodytų, pasiūstų aišku signalą, jog Egipto visuomenė neprimtinas toksai elgesys tokie išpoliai religinių pagrindų. E, Egipto konstitucijoje deklaruojama religinė laisvė, tačiau mes girdime tam tikrų nusiskundimų dėl diskriminacijos prieš, pavyzdžiui, krikščionis koptus, kaip ir prieš kitas religinės mažumas, tokius kaip Baihai, pavyzdžiui. E, tiek diskriminacija pastebime tiek darbo vietose, tiek teisminėje sistemoje. E, mes Girdėjome e, taip pat apie kai kurių atsivertėlių į krikščionybę um, patirimus sunkumus e, Egipto teismuose. Mes keliame šios klausimus savo reguliariame politinėme dialoge su Egiptu. Mes suprantame, kad Egipto vyriausybė e, siekia spręsti bent jau koptų nusiskundimus ketindami e, e, bažnyčias. Ir mes sveikiname šios e, vyriausybės žingsnius, kurie e, turėtų e, užkirsti kelią bet kokiams diskriminacijos formoms ir e, tai netolerantiškai atmosferai, kuri prasiveržia Egipte. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, fundamentalistų išpoliai prieš bažnyčias Malazijoje po aukščiausio teismo sprendimo dėl žodžio laksas naudojama. Tikrai verčia susirūpinti vyriausybė kaip ir opozicija, be kitako ir visos Malazijos islamo partija ir apie 30 musulmoniškų nevyriausybinių organizacijų e, pasmerkė šios išpolius. Vyriausybė sustiprino saugumo priemonės, stengdamas apsaugoti visus kulto pastatus e, ir taip pat patvirtino savo pasirežimą e, užtikrinti tolerantišką atmosferą ir išlaikyti religinę bei kultūrinę įvairovę Malasijoje. E, Malasijoje islamas yra oficiali federacijos religija, tačiau konstitucijoje rašyta, kad kitos religijos taip pat gali būti praktikuojamos bet kurioje federacijos dalyje taikoje ir harmonijoje. Ir dėl to mes ragintumėm ponė pirmininkė, kad valdžios institucijos kaip galima greičiau e, pradėtų apimantį dialogą su visam e, religiniam pakraipom, su visom konfesijom, e, išsiaiškintų jų poreikius tam, kad Malazija ir toliau galėtų vystytis taikoje, etinėje ir socialinėje harmonijoje. Na ir tame kontekste Malazijos vidaus reikalų ministerija be abejo <clears throat> turi ypatingą atsakomybę e, ištirti šitą reikalą ir nu, nubausti kalininkus. Gerbim parlamentarai, mes stipriai smerkiame bet kokius netolerancijos aktus, prieš, išpolius prieš bet kokį asmenį, nepriklausomai to, ar tai yra religinių pagrindų, ar kitokių nors pagrindų. Deja, ne viena valstybė nėra nuo to apsaugota. Mes tai kreipiamės į valdžios institucijas, ragindami uh, visokiojopai apsaugoti visas religinės bendruomenės, įskaitant ir krikščionys, nuo diskriminacijos, nuo represijų. Ir komisija e, religiniai laisvė arba įstikinimo laisvė e, teikia rimtą prioritetą vykdama politinį dialogą su tomis šalimis, kuriuose šios problemos dar yra aktualius. Mes remiame e, vietinių žmogus teisų gynimo projektus, aktyviai e, propaguojame religinę laisvę. Ir taip pat tą darome ir jungtinių tautų formuose. Labai ačiū, komisarė. E, tuo mes baigiame diskusijas ir dabar šiuo klausimu vyks balsavimas. Kai baigsis diskusijos, dabar galima perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra e, vėlgi rezoliucijų teikimas dėl žmogaus teisų pažydimo e, Kinijoje, ypač konkrečiai nagrinėjant Liu Xiaobao atvejį. Pirmiausiai, dvi su pusę minutės pasakymai gauna ponia Veida.